Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi. Puiku, tada galime pradėti šiandienos popiečio, e, popietės komiteto posėdį. 21 klausimas darbo atvarkėje. O tiesa, prieš tai dar norėčiau Jums e, pranešti, kaip vyko koordinatorių posėdis. Buvo nuspręsta, kad rugsėjo 6 dieną frakcijos turėtų pateikti parlamentarų, kurie vyks e, e, su delegacija į Airiją sąrašą. Taip pat jie turėtų pateikti pasiūlymus dėl 2013 metų konsoliduoto biudžeto. 2013 e, metų planas turėtų būti pristatytas e, vizitams ir viešiesiems klausimams. Taip pat jūs turėtumėt parengti pasiūlymus dėl susitikimų su nacionaliniais parlamentais. Parengėme ir viešojo klausimo programą, kurie bus kalbama apie 2050 metams skirtą veiksmų planą. Be to kalbėsime apie duomenų apsaugą. O dėl e, duomenų apsaugos Junktinės Amerikos valstijose e, turiu galvoje duomenys gautus iš ES, taip pat turėtų būti pristatyti jūsų pasiūlymai. Buvo įtrauktas ir klausimas dėl techninio bendradarbiavimo su Brazilija. Taigi tokie buvo trumpi, tokia buvo trumpa koordinatorių posėdžio įvykusių vakar e, santrauka. O šiandienos darbo atvarkėje e, Pradedame nuo kolegės Pilar del Castillo kuri turėtų pristatyti mūsų komiteto delegacijos vizitai Braziliją. Tačiau jos čia nėra. Ji visiems komiteto nariams atsiūs elektroninį laišką, e, kuriame e, šios delegacijos e, apžvalga bus pateikta. Taigi 21 punktas baigtas svarstyti ir belieka trys klausimai - 22, 23 ir 24. Išklausysime komisijos pranešimų. Trys atskiros temos. Visų pirma, dėl radio spektro programoje nustatytos licencijavimo procedūros. Prašom komisijos atstovų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pristatyti parlamentui radio spektro politikos programą bet, ir jos įgyvendinimą, bet aš įsivaizduoju, kad šiandien jums labiausiai rūpi licenzijavimo procedūra, ypač keturių dimensijų mobiliųjų technologijų, 4G. E, pirmiausia, mes e, galvojame apie LTE technologijas, e, kai kalbame apie 4G kar, ketvirtos kartos uh, E, technologijas. Europos parlamentas yra parengęs programą dėl radio spektro. Tai yra labai svarbi priemonė, kuri leis suteikti piliečiams greitasias bevėlio interneto paslaugas. Tai galime padaryti labai veiksmingai, e, bet e, turime galvoti pirmiausia apie tai, kaip paskirstomas spektras. Turime galvoti apie pajėgumų paskirstimą, kai duomenų srautas yra labai aktyvus Bet to spektrais turės dar būti panaudotas kitoms novatoriškoms paslaugoms, kurios yra reikalingos gyventojams. Todėl radio spektro politikos programa buvo priimta ir Europos parlamente ir taryboje vasario mėnesį. Joje buvo sutelktas dėmesys į bevėlio interneto spektro poreikius. E, Europos parlamentas labai daug dėmesio skyrė e, tam, kad būtų nustatytas 12 tūkstančių MHz spektro tikslas. E, tiek turėtų būti suteikta be vėliam e, plačiajuošiam ryšiui. E, kaip tik dabar mes bandome įvertinti turimą spektrą ES, mes tai atliekame pagal politikos programą mums suteiktą mandatą ir kai tik bus pasiekta pažangos, įvertinant situaciją, mes pateiksime parlamento ataskaitą. Šiandien, kalbant apie bevėlę, bevėlio interneto programą, galiu išskirti, kad ten, galiu paminėti, kad ten yra labai tikslių prievolių ir įpareigojimų dėl dabartinio harmonizuoto spektro panaudojimo. Kalbant apie radio spektrą, kuris techniškai jau yra suderintas, harmonizuotas, kuris jau yra e, pritaikytas e, naudojimui visoje Europos Sąjungoje tiekiant bevėlį ryšį. E, komisija yra priemusi techninių sprendimų to, e, tokia tema. Valstybės narės iki 2012 e, metų pabaigos privalo e, išduoti leidimus tokių spektro bangų naudojimui. Aš prižadu nekalbėti per daug techniškai, bet aš iš praeitų metų atsimenu, kad parlamentas mane puikiai suprato, nes ši tema labai svarbi. Iš viso yra keturios juostos. Uh, 900 ir 1800 MHz, 2,5-2,62 GHz, 3,4-3,8 GHz juostos. Dabar e, valstybės narės jau nebegali atidėlioti savo e, planų įgyvendinimą, jos privalo padėti, pradėti tiekti paslaugas e, gyventojams. Maždaug 870 MHz skeptro tas plačiajuosis ryšys jau suteikia. Aš jums pateiksiu detalės, e, kai tik jas turėsime apie tai, kokia padėtis yra susidariusi valstybėse narėse. Atskiras įsibareigojimas yra susijęs su 800 MHz juosta. Dažnai tai yra vertinama kaip skaitmeninė dividendo e, juosta. Anksčiau ji būdavo naudojama televizijos transliavimui, bet dabar televizijos transliuotojai pereina iš E, perina prie skaitmeninio e, transliavimo nuo analoginio, todėl šis spektras lieka nebepanaudojamas. Mes suprantame, kad valstybės narės turi siekti techninio harmonizavimo, kad jos geriau suprastų, koks bevėlis e, plačiajuostis spektras, plačiajuosčiam ryšių spektras yra reikalingas. Ir jūs parlamente parengė spektro politikos programą, E, nustatėte valstybių narių įsipareigojimus. Valstybės narės 2013 e, m. sausio mėnesį turi pabaigti visą licencijų išdavimo procesą. Ir tai pasakytina yra apie 800 MHz juostą. Taigi jos yra pareigotos išduoti leidimus, licencijas, kad šis, e, ši ši juosta galėtų būti naudojama. Netrukus aš pristatysiu Jums informaciją apie tai, ką mes žinome apie šią juostą. Bet pažvelgus bendrai į visas spektro juostas ir galvojant apie pagrindinius tikslus, kuriuos parlamentas yra išsiskyręs, iš, nusistatęs dėl 2200 MHz e, spektro panaudojimo e, bevėliam ryšiui, mes galėtume pasakyti, kad yra buvę atveju, kai valstybės narės, nepaisant to, kad jos turėjo priimti techninius sprendimus, kartais dar vėluoja e, gyvendama savo įsipareigojimus. Be to, Mes dabar patekome į tokias aplinkybės, kai iškyla problemų dėl skaitmeninės televizijos, dėl analoginės televizijos atsisakymo, dėl to, kai kuriuose valstybėse narėse iškyla problemų, taip pat dar susidėtinga naudoti karinės technologijas. Taigi, iš dalies tą mes dabar darome su valstybėmis narėmis. Pirmiausia, kaip aš jau sakiau, informacija dėl keturių jau harmonizuotų juostų, suderintų juostų. Žinome, kad dauguma valstybių narių baigė perkelti ES e reikalavimus į savo nacionalinius teisės aktus. Kiek mes žinome, visos valstybės narės baigė e, pritaikyti reikalingas reguliavimo priemonės, teisinės priemonės, ypač e, kai kalbame apie 900 ir 1800 juostų pritaikymą, tai yra vadinamosios GSM juostos. Europos parlamentas yra priėmęs GSM direktyvą, pagal kurią yra užtikrinama, kad šis spektras yra panaudojamas modernioms novatoškams technologijoms. Tačiau dar yra kai kurių valstybių narių, kurios nėra išdavusios reikalingų licencijų. Pavyzdžiui, 2,6 GHz juosta. E, čia vals, tik pusė valstybių narių yra išbaigusios licenzijavimo procesą. Keletas dar valstybių narių kaip tik dabar uh, E, sudarinėja tas licencijas ir e, tas darbas dabar vyksta, kartais net yra kalbama apie aukcionus, bet nerima kelia keletas, keletas valstybių narių, kurios prisimtus įpareigojimų iki šių metų galo nesugebės įvykdyti. Tai yra nepaprastai svarbu, nes ši juosta dažnai technologų, operatorių yra traktuojama kaip labai gerai, moderniškai veikianti juosta, kuri yra labai gerai suderinama su 900 MHz juosta. Prisiminkime, kad anksčiau 900 e, ir 1800 būdavo siejami su novatoriškumu, o dabar e, ta 2,6 juosta yra perimusi tas funkcijas, todėl mes turime užtikrinti, kad e, ši juosta būtų prieinama visiems operatoriams kuo greičiau ir kad visos ES valstybės narės išduotų reikalingas licencijas. O dėl E, pačios e, e, juostos 800 MHz juostos. Mes žinome, kad septynios valstybės narės dar nėra išsprendusios ir pabaigusios licencijavimo darbo, kitos jau viską padarė. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse darbas vyksta labai lietai. Trys valstybės ketina licencijavimo procedūrą užbaigti kitais metais, 2013 metais. Bet taip vis tiek dar bus mažiausiai septynios valstybės, uh, kurios abejojame, ar sugebės įgyvendinti įsipareigojimus ir ar sugebės tą problemą išspręsti aktyviai. Kitas dalykas, e, kai kalbame apie spektro programą, buvo baiminamasi, kad apibrėžimai kai kuriuose valstybėse narėse iškel sunkumų, ypač tose, kurios turėjo užkirsti kelią aeronautikos navigacinių sistemų uh, atsiradimo ES, turiu galvą Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos sistemas. Atsirado valstybių narių, kurios 800 e, e, MHz juostą pradėjo naudoti kitiems tikslams. E, dėja, iki metų pabaigos E, tarp kitko, atsiprašau, e, iki metų pabaigos keletas valstybių narių turės su Ukraina, Rusija ir Baltarusija sudaryti reikalingas sutartis ir nebeliks jokių kliūčių licencijų išdavimo procesų išbaigti. Uh, Yra šiek tiek neiškumų dėl televizijos interferencijų kai kuriuose valstybėse narėse. Mes jau dabar žinome, kad iš keletos valstybių narių yra gauti prašymai e, išlygoms. Jau dvi valstybės narės yra paprašysiu pritaikyti išlygas. Jos aiškiai išdėstė, dėl kokių priežasčių tokia išlyga turėtų būti sveikta, kodėl jos iki kitų metų sausio pirmos dienos nesugebės išduoti licenzijų. O viena valstybė narė pažymėjo, kad dėl karinių priežasčių ji negalės. E, įgyvendinti 800 MHz mandato. Todėl mes e, vėl turėsime grįžti prie e, spektro programos svarstymo. Praėjusiais metais e, spektro komitete mes su valstybėmis narėmis tarėmis paaiškinome išlygų uždavimo sistemą ir joms labai aiškiai ir greitai paaiškinome, kas bus, jeigu jos įsipareigojimai gyvens iki metų galo. Dabar perinu prie kito svarbaus licenzijavimo aspekto ponė pirmininkė. Labai svarbu pažymėti, kad mes bandome paraginti valstybės narės, kad šiuos klausimus jos spręstų skaidriai. Ir jeigu įmanoma, tai turėtų būti daroma per valinamosios daugia juosčius aukcionus. E, tokiu būdu būtų užtikrinama daugiau skaidrumo, būtų garantuotesnė situacija, tikresnė situacija operatoriams. Bet E, turime suprasti, kad licencijos operatoriams turi būti išduodamos laiku, nes e, e, operatoriai gali investuoti į tinklus, jeigu jie yra tikri, kad jie galės siekti paslaugas investuodami tuos tinklus. Šiais metais mes skatiname valstybės narės nuveikti tai, ką jos įsipareigojo. Ir nors kai kurios valstybės narės sako, kad teks užšaldyti kai kurias E, juostas, pavyzdžiui, 2,6 GHz juosta. Gali būti, kad dar reikės e, kitų sprendimų, kad e, tinklų naudojimas būtų išplėstas vėliau. Viena valstybė narė jau baigė e, 800 MHz e, juostos licenzijavimą, nors ir supranta, kad kitų platesnių juostų licenzijavimą užbaigti kitais metais negalės. Ponios ir ponai, mes e, suprantame, kad jūsų programa labai labai svarbi ir išduodant e, licencijas senesniems juostoms ir naujosioms, nes jos E, leidžia valstybėms narėms nustatyti tam, tokia, tam tikras prievalis ir reikalavimus operatoriams. Valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad operatoriai, kurie jau turi licenzijas, gavę galimybę staiga tiekti inovatoriškas 4G paslaugas, ketvirtos kartos paslaugas, uh, E, turi nesusidurti su konkurencijos problemomis ir pačios turi nesukurti konkurencinių problemų smulkesnėms įmonėms. Jeigu nauji operatoriai gali pradėti naudotis papildomu atsirandančiu spektru, jos turi suteikti galimybės tiems naujiems mažiems operatoriams konkuruoti rinkoje. Todėl mes skatinome dvišalėse dėrybose su valstybėse narėse e, atsirašinėjimas su valstybėmis narėmis, pagalvoti apie visą eilę skirtingų priemonių ir kiekvienu atveju reikėtų prisitaikyti prie šalies specifikos. Mes e, išskiriame dvi skirtingas darbo metodikas. Arba nacionalinė valdžia sukuria vadinamąsias nacionalinio tarptinklinio ryšio obligacijas, tai yra maži operatoriai, kurie tik pradeda įsikurti tinkle, e, gauna tam tikrą fiksuotą laiko tarpą, per kurį įsipareigojimai turi būti gyvenami. Bet jie neturi prašyti kito operatorius, kuris jau seniai įsitvirtinęs tinkle, kad jis pradėtų, kad jis leistų jam tiekti paslaugas per jo tinklą fiksuotą laiko tarpą. E, ir kai kalbame apie konkurenciją, yra labai svarbu, kad būtų nustatytas vadinamasis uh, E, viršutinis apribojimas spektrui. Ir e, tas viršutinis apribojimas, senamasis cap, leistų užtikrinti, kad spektras būtų padalintas kuo lygiavertiškiau visiems, kad kuo daugiau operatorių galėtų tiekti plačiojo ščioryšio paslaugas, kurios geriausiai pasitenkina vadinamojų sub-gigahercų juostose, žemesnio negu įprasta spektro juostose. Taigi, ponios ir ponai, mūsų įgyvendinimo komanda dirba su pavienėmis valstybėmis narėmis atskirai. Mes norime užtikrinti, kad liberalizavimas ir licenzijavimo procesas vyktų kuo sklandžiau, kad paslaugos būtų pateiktos piliečiams kuo geriau Ir e, tai yra daroma vadovantis konkurencijos principu. Tai leistų nustatyti kainas, kurios yra palankios vartotojui ir ekonomikos augimui. Atsiprašau, galiu per ilgai, ačiū uždėmesi. La... Dėkuoju Jums už Jūsų pristatymą, ponė Tikau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš padėkosiu už jūsų prezentaciją. Manau, kad gaila, kad salėje tiek mažai parlamentarų. Ir aš pasiūlysiu, kad suorganizuotumėm tam tikrą mini klausimą, gal pavasaros atostogų. Galbūt mes e, galėtumėm į tokį trumpesnį klausimą sukviesti ekspertus ir administracijos atstovus iš valstybių narių, kad galėtumėm pasikeisti nuomonėmis pasikeisti patirtimi, geriausią praktiką, pasitarti, ar yra valstybių narių, e, su, su, su valstybėmis narėmis, jeigu buvo kokių problemų, jeigu iškilo kokių kliūčių. Ir Dabar mes suprantame, mums reikia daugiau laiko ir bus valstybių narių, kurioms būtinai reikės daugiau laiko negu tik 2013 sausio mėnesio. Aš norėčiau pateikti klausimą. Jūs kalbate apie nacionalinio roamingo įsipareigojimo detalės. Taip pat kalbėjote apie įsipareigojimą e, gerai uždengti visą teritoriją. Galėtumėm pažiūrėti į skirtingų valstybių narių praktiką. Aš, pažiūrėjau, žinau, kad Vokietija yra nustačiusi tam tikras prievolės operatoriams, kad jo, jie padengtų kaimo teritorijas, kad žmonės gyvenantis kaime galėtų gauti plačiai juosti greitą interneto ryšį. O po to galbūt reikės daugiau investuoti į tą spektrą, kurį mes dabar turime, kad galėtume užtikrinti visiems piliečiams e, prieigą prie e, tokių komunikavimo priemonių ir prie kokybiškų komunikavimo priemonių, be kita ko. E, kitas dalykas, kuris yra susijęs su nacionaliniu tarptinkliniu ryšiu, yra tas, kad operatoriai gali kartais E, naudotis vieni kitų tinklais. Pavyzdžiui, smulkesnis koks naujas operatorius gali naudotis seniau įsisteigusio operatoriaus tinklais. Ką visa tai iš tiesų reiškia? Labai svarbu, kad jūs mums tokius dalykus paaiškintų. Šiuo atreja întrebare, ce credeți că ar trebui să... Dar ir trečią turiu klausimą. Ką jūs turite galvoje, kai sakote, kad mes turėtume padėti valstybėms narėms, kad jos e, nustatytų laiko terminų laikytųsi? Turiu galvoje spektro liberalizaciją. Tikau, sėnančių sunų alfa interviu. Dėkuoju, ponė Tikau. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Ne, tuomet suteikiu žodį komisijos atstovui. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju poniai Tikau. Tai pirmiausia, atsakydamas jūsų klausimą apie tarptinklinį ryšį. Iš tikrųjų, Tai dažnai suvokiama, šis ryšys suvokiamas kaip mechanizmas, kuris turėtų užtikrinti, kad tie subjektai, kurie patenka į rinką gan vėlai, galėtų konkuruoti ir teikti paslaugas kartu, be abejo, laikydamėsi tinklų taikomų reikalavimų. Ir būtent tai ir vadinasi apriepties įsipareigojimų. Nes mūsų e, reglamentavimo sistema yra tokia, kad mes negalime išsamei nurodyti valstybėms narėms, kaip jos turėtų ar privalo pasiekti nustatytų politikos tikslų. Mes sudarome tiesiog struktūrą, kurios rėmose valstybės narės gali pačios spręsti, kas labiausiai joms tinka, kas yra adekvatu ir kas e, yra proporcinga. Didelėse valstybėse narėse gali būti taip, kad e, juose jau egzistuoja e, gan daug stambių operatorių. Mažesnėse šalise gali būti, sakykime, trys stambus operatoriai. Ir tokiais atvejais be abejo situacija gali būti labai sudėtinga ir mes tengiamės padėti valstybėms narėms. Tačiau mums taip pat yra žinoma ir apie tokius atvejus, kai praeitėje, tai yra prieš turint naująjį spektrą, į rinką. Uh, norėjo, pažiūrėjau, patekti naujas subjektas, tačiau jam jau nebebuvo e, vietos 900 e, MHz juostoje. Nebuvo jam vietos ir 1800 e, MHz juostoje. Ir tada jam reikėjo naudotis 2,6 GHz juostą tam, kad jie galėtų teikti paslaugas. Jei, yra, jei licencija yra išduodama naujam subjektui, kuris pat, tik tai pradeda teikti paslaugas, tuomet kitiems subjektams, kurie jau turi licencijas ir kurie jau tai, naudojasi tinklu, kuris apriepia visą šalį, gali būti uždėtas ir pareigojimas pasidalinti šiuo tinklu. Uh, ir, ir savo dažniais tam, kad e, į rinką galėtų įsilieti naujas subjekt, subjektas. Be abejo, tai būtų gera konkurenci, konkurencija skatinti sistema, jeigu ji ne, nebūtų apribota laiku. apriepsies ir įsipareigojimus, beje, taip pat yra taikomi tam tikrai e, apribojimai. Vokietija yra geras pavyzdys. Uh, Vokietijoje, pavyzdžiui, taip kaip ir visur problemų buvo kaimuose ir tada Vokietija ėmėsi atvirkštinio principo. Pirmiausia, jie pradėjo taikyti įpareigojimus skirtus toms vietovėms, kuriuose gyvena mažiausiai žmonių, tai yra kaimo vietovėms. Ir tik po to, jei tinklai galėjo įrodyti, jog jie investuoja į savo infrastruktūros praplėtimą e, kaimo vietovėse, tuomet e, šie tinklai galėjo gauti, e, galėjo, galėjo gauti papildomas teisės. Taigi tai nebuvo aklai išrašomas čekis. Tinklai turėjo, operatoriai turėjo įrodyti, kad jie iš tikrųjų investuoja į infrastruktūrą. Aš negaliu jums dabar pasakyti, e, kaip ši sistema bus keičiama, nes e, paprastai valstybės narės pačios ją koreguos išvardami savo nacionalinius reikalavimus. Toliau, apribojimai ir, e, ir radio spektras. Mes tengiamės aptikti, nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius, bet vėlgi daug kas priklauso nuo nacionalinių ypatumų, nes kartais būna taip, kad e, veikia, sakykime, trys stambus operatoriai ir nu, bandymas užtikrinti, kad ne vienas iš jų neužimtų daugiau nei 20 MHz spektro. Tai reiškia, kad tarp to, uh, licencijos, kuri leidžia jiems naudotis 900 MHz uh, uh, dažniu ir uh, jų prašymus susteikti jiems leidimą naudotis 1800 MHz. Gali būti priimtas uh, tarpnis uh, sprendimas. Mes žinome iš, technol, iš technologų, kad, kad pasinaudojant uh, pasinaudant IT technologijomis, operatoriai galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas 1800 MHz juostoje. Tačiau vėlgi niekas niekur negali nurodyti, kad, to, kad tai bus manoma tik tuomet, kai kalbame apie 20 MHz. Kai kurios valstybės narės nustatė netaikyti viršutinės ribos. Uh, nes e, joms tai galėjo pasirodyti dėl to, kad to nereikalauja e, padėtis rinkoje arba e, valstybėms narėms tiesiog pasirodė, kad, kad jos taiko ir taip jau pakankamai kitų reikalavimų, skaitant ir apriepties įpareigojimus. Ir, ir ir kad jie už tai, ir taip jau užtikrina tokią konkurencinę aplinką, kuri skatina e, ryšių praplėtimą ir teikimą e, visoje teritorijoje ir kodėl didesniam žmonių skaičių. Tikiuosi, kad aš atsakiau jūsų klausimus. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad jūs pas mus atvykote ir atsakėte į mūsų klausimus. Aš manau, kad mes galime baigti svarstyti 22 klausimą. Periname prie 23 klausimo. Tai yra prie pasaulinės konferencijos tarptautinių komunikacijų tema. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane labai gerų laikų atvykti į E, parlamentą tam, kad aš papasakočiau jums apie tai, ką mes vadiname e, VKIT, tai yra apie e, pasaulinę konferenciją. Dar ir nėra aišku iš tikrųjų, ko galima tikėtis, tačiau aš tikiuosi, kad laikui bėgant viskas paaiškės. Ir maždaug per dešimt man skirtų minučių aš pasistengsiu Jums paaiškinti, koks yra bendras kontekstas, paaiškinsiu, kokie klausimai bus svarstomi ir kokią poziciją šiais klausimais užims Europos parlamentas. Europos Sąjunga. Na, pirmiausia, tai nėra naujas dalykas. Pasaulyje buvo bandoma e, reglamentuoti telekomunikacinio ryšio paslaugas jau kuris laikas. 1988 e, e, metais buvo parengta, vyko pirmoji konferencija Ir nuo to laiko teisės aktai yra nulatos e, tobulinami. Aš pasistengsiu Jums paaiškinti, ko siekiama šioje, šioje organizacijoje. Pirmiausia, telekomunikacinio ryšio e, reglamentas turėtų nustatyti bendrus principus, kurie bus taikomi teikiant e, ir valdant tarptautinės telekomunikacinės paslaugas. Jūs galite rasti daug informacijos apie šią konferenciją. Aš nesigilinsiu į ją, tik tai pasakysiu, kad tik, tik tai tai, kad dabartinė telekomunikacijų ryšio konferencija yra kitokia nei ta, kuri veikė 88 metais. Tuomet uh, telekomunikacijų sektorius buvo valstybių rankose, o dabar paprastai uh, telekomunikacijų bendrovės yra privačios. Be to, keičiasi ir e, telekomunikacinių paslaugų e, pobūdis. Anksčiau buvo perdodamas e, daugiau balsas, o dabar tai yra duomenis. Na, kaipgi buvo sukurta ši konferencija, galiu Jūs patikinti, kad tai nebuvo tiesiog kieno nors susapnuota ar sugalvota. Na, Aš nesigilinsiu dabar dėl to, kas kaip vyko, bet tik tai pasakysiu, kad 2010 metais mes nusprendėme, kad mums reikia surenkti pasaulinę konferenciją, kuri turėtų peržiūrėti e, galiojantį reglamentą. Be to, tai yra tik tai e, nedidelė, kur kas platesnio proceso dalis. Egzistuoja daugybė įvairiausių organizacijų ir Vikit. Uh, ir, ir kitos, ir kalbama ir apie internetinio ryšio paslaugas, ir apie telekomunikacinio ryšio paslaugas e, e, plačiau. Ir mes tengiamės stebėti visas diskusijas tam, kad mūsų pozicija būtų nuosekli, nors tai nėra lengva daryti. Mes taip pat stengiamės suformuoti tam tikrą filosofiją, kurią mes galėtume remtis. Taigi telekomunikacinio ryšio pasaulis yra labai platus, jame nėra vieno dominuojančio e, subjekto ir jums tikriausiai yra, e, žinoma, bent jau pusė visų šių santrumpų. Ir e, jums yra žinoma ir apie internetinę, internetinę valdymą ir, ir apie. Kas dalyvauja visame šiame darbe? Aš išplatinsiu Jums vėliau savo skaidres. Taigi, kas yra pagrindiniai subjektai? Tai pirmiausia, tai yra valstybės narės. Tačiau aš turiu iš karto paaiškinti, kad tai nėra ES valstybės narės, tai yra įvairiausių dalyvaujančių organizacijų valstybės narės. Tai yra Tarptautinio telekomunikacinių ryšio sąjungos, Europos pašto telekomunikacinių ryšio administratorių konferencijos valstybės narės. Taip pat e, e, mes turime ir kitų e, suinteresuotų šalių, kurie dalyvauja mūsų darbe. Be abejo, jų vaidmuo yra kitoks nei valstybių narių ir paprastai tai yra ne vien sektorius, bet ir pilietinės visuomenės balsas. Manau, kad tai svarbu yra paminėti. Toliau Europos Sąjunga. Europos Sąjunga yra pasirašiusi steigiamosios konferencijos dokumentus ir visos valstybės narės dalyvauja mūsų diskusijose. Vienas iš įdomesnių reiškinių, kurį mes pastebėjome, yra tai, kad dažnai diskusijoms rengiamasi yra geografinių principų. Ir todėl mes žinome, pavyzdžiui, kad Europoje e, visos šalis susibūrė ir aptarė 50 skirtingų pasiūlymų ir pasirinka tai, kas joms, yra, kas joms labiausiai tinka. Ir tuomet e, tarptautinė telekomunikacijų, telekomunikacijų ryšio sąjunga veikia kaip sekretorius. Taigi e, mes dirbame keliais e, lygiais, mes dirbame viso pasaulio lygmenių ir, ir rengiamas yra pasaulio lygmenių dokumentas, kuriame yra išdėstyti visi pateikti pasiūlymai ir visų diskusijų išvados. Po to veikia regioninės grupės. Ir, pažiūrėjau, Europo, Europoje veikia ta, Euro, Europinė grupė. Ir po to o, o trečias lygmuo tai yra mūsų valstybės narės, kurios taip pat teikia savo o, pasiūlymus. Taigi mes surinkame visus o, mums pateiktus o, dokumentus. O, ir paprastai pakeitimus galima, pasiūlymus galima teikti uh, uh, gan ilgai, tai yra uh, juos dar galima pateikti likus dviem savaitėm iki konferencijos pradžios. Taigi, kokiais klausimais mes rūpinamės? Vėlgi, aš stengiausi nevartoti teisinės terminologijos. Uh, Aš manau, kad jums yra svarbiausia suvokti tiesiog, kokio pobūdžio klausimus mes svarstome. Na, tai yra ir tarptinklinis ryšys, ir sukčiavimas, ir mokestiniai klausimai, ir uh, duomenų perdavimo skaidrumas, pato kai kurie bendri su ekonomika susiję principai. Tai yra ir diferencijuotas e, duomenų valdymas duomenų eismo valdymas, nes jūs žinote, kad e, dažnai nėra žinoma, nėra labai lengva suvokti, e, kas iš kur atkeliauja. Toliau kibernetinės saugumas ir bendradarbiavimas šioje srityje. Tai tai yra klausimai, kuriuos mes, e, kuriais rūpinamės. Europos Sąjungoje vyko nemažai įdomių diskusijų, taip pat vyksta diskusijos ir su Europos Sąjungos partneriais, tokiais kaip Rusija ir Turkija. Ir e, mes norime iš karto pasakyti, kad e, e, mes kalbam, rengiame sutartį, kurioje dešimt straipsnių dė, išdėstytų 14 puslapių. Kai kas teigia, kad nauja, nauj, naujausia sutartis bus kur kas ilgesnė, bet mes tikrai to nesiekime. Mes norime pirmiausia, kad ji būtų aiškiai suformuluota. Uh, Mes norime, kad e, šis dokumentas būtų neutralus e, rinkos ir technologijų požiūrių, nes mes tikrai nenorime renkti dokumento, kuris tiktų tik tai šiandienos technologijoms. Toliau labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažįstos suverenios valstybių narių teisės Ir galiu pateikti Jums pavyzdį. ES ir jos valstybės narės nepasisako prieš saugias telekomunikacinio ryšio sistemas. Tačiau dažnai mūsų klausia, ar, ar iš tikrųjų jungtinės tautos turėtų mums nurodinį, e, aiškinti, kad telekomunikacinis ryšys turi būti saugus, juk mes galime tuo pasirūpinti patys. Toliau tai žiniasklaidoje taip pat uh, dažnai yra kalbama apie internetinį ryšį apie tai, kad mes galime jį, gali būti bandoma jį riboti, bet iš tikrųjų ši diskusija nėra susijusi su internetu, Internet, internetas yra beribis. Ir mes aiškiai pasakėme, kad ši sutartis negalėtų būti plečiama be galo be krašto, ji negali apimti vi, visko ir neturėtų būti taikoma tai, internetui. Ir mes nenorime po konferencijos Dubajuje sugrįžti namo ir pradėti iš naujo daryti, daryti su Europos e, komisija ir valstybėmis narimis. Taigi mes susidurime ir sam e, tikrą riziką. Ir tai yra išdėlė susijęs su bendrais principais, kuriuos aš paminėjau. Gali būti taip, kad mes tiesiog netinka, netinkamai netliksime mums patikėto darbo. Uh, ir niekas nepasikeis, bet mes tenksimės daryti viską, kad taip neįvyktų. Bet to gali būti ir taip, kad mes e, turėsime daugybę įvairiausių e, taisyklių, kurios galiausiai apribos e, interneto naudojimą ir sustabdys arba apribos inovacijas. Mes to tikrai nenorime. Tinklo neutralumas Tai yra klausimas, e, kurios svarbos aš neturiu jums aiškinti. Tinklo neutralumas yra vienas iš pagrindinių to, e, prioritetinių klausimų. Ir aš taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad e, per darybas dažnai diskutuojama dėl tekstų, kurie gal ir nėra visiškai uh, aiškus. Uh, ir po to jie yra skirtingai traktuojami. Ir tai taip pat sukelia daug pro problemų. Nes kai kas gali pasakyti, mes suprantame, kad šis tek, pagal šį tekstą e, šis dokumentas taikomas, internetu kiti pagalvos, kad ne, ir todėl mes norime pasakyti, kad tekstas būtų suformuoluotas taip, kad jį galima būtų interpretuoti tik vienaip, kad jam nebūtų jokių prieš e, taringų aiš, teksto aiškinimų. Tai būtų naudinga ir mūsų visiems, ir telekomunikacijų sektoriui. Europos Sąjunga 2013 metais skiriasi nuo Europos Sąjungos 88 metais, e, nes nuo, nuo, nuo 88 metų buvo patvirtinti labai daug teisės aktų, kuriuo aš neminėsiu, bet jums apie tai yra žinoma. Ir e, mūsų diskusija bus netiesiogiai susijusi su šiais teisės aktais ir būtent todėl ES turėtų įsitraukti į mūsų darbą. Aš e, galiu dar kartą pasakyti, kad Europos komisija ir valstybės narės įeina į Euro, Europinę grupę ir po to, nepamirškime, jog dirbame pasaulinėje konferencijoje. Ir mes norėtume pasirodyti kaip stipri uh, Europos Sąjungą, kaip stipri organizacija. Europos parlamentas savo rezoliucijoje nekartą yra pabrėžęs, jog ES įvairiose tarptautinėse organizacijose turėtų kalbėti vienu balsu. Europos komisija nėra valstybė narė, ji nėra pasira, e, šalis pasirašiusi e, ir prisi, e, konferencijos steigimo dokumentą. Mes galime išreikšti savo nuomonę, jei kam nors atrodo, kad tai yra reikalinga, betgi dar kartą pasakau, kad ES poziciją formuoja valstybės narės. Ir mes privalome pagal galiojančius teisės aktus formuoti bendrą ES poziciją e, visais ES aktualiais e, klausimais. Ir šiuo metu mes uh, rengėme pasiūlymą dėl tokios pozicijos, aš nesigilinsiu dabar į jo turinį, bet štai ką daro ES tam, kad ji suformuluotų savo poziciją, kuri galėtų būti pristatyta Dubajuje gruožio mėnesį. Toliau Mes manome, jog labai svarbu yra kuo anksčiau pradėti diskusiją su suinteresuotomis šalimis, su parlamentu, su atskiramis valstybėmis narėmis, universinėmis organizacijomis, su sektoriaus atstovais, tam, kad mes visi e, bendrai sutartume dėl to, kuria kryptimi turėtų judėti visas šis procesas. Ir todėl mes rengėme e, e, įvairias darbo grupės, rengėme savo komandą o tiksliau savo komandas, tai yra ta komanda, kuri dirbs Dubajuje ir ta, ta, ta komanda, kuri dirbs čia, Rusi, čia ta, Bruselėje, tam, kad mes galėtume kuo labiau suderinti savo pozicijas. Tai tiek, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad, ne, kad jums nebuvo nuobodu ir kad aš kalbėjau pakankamai aiškiai, su manimu sakysiu jūsų klausimus. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Pone Hubner, prašom. Ačiū. Konferencija vykusi gruodžio mėnesį, jeigu teisingai supratau, neapriepė tų temų, visų tų temų, kurias jūs čia minėjote. Jūs mums pateikėte visą eilę temų, klausimų. Tai yra tie veiksmai, kurie jau buvo pradėti ir kurie yra tos konferencijos darbų tasa. tai siekia toliau negu ES sienos. Būtent dėl to norėčiau trumpai sustoti prie tų temų, kurios paminėtos gruodžio mėnesį. Išvados uh, buvo padarytos, kaip yra su prieiga prie naujų technologijų, ar teisės nuostatos yra lengvai suprantamos ir pritaikomos ar ne. Norėčiau paklausti tų konferencijų, kokios yra konkrečios išvados, kokia buvo konkreti tema. Ar kalbėjote apie viską apskritai, ar susitelkėte prie dviejų, trijų temų kaip pagrindinių technologijų srityje, prieigos ir technologijų srityje, ar kalbėjote apie tarptautinę konkurenciją, nes yra tokių šalių, kurios nėra ES narės, bet kurios dalyvauja šioje veikloje. Uh, Norėjau paklausti, ar egzistuojančias nuostatas visi gali lengvai suprasti. Dėkui. Grazie, la parola. Pirmininkė, ačiū. Prašom, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kukovič. Ačiū komisijos atstovui už pristatymą. Tema iš tiesų labai svarbi, todėl kad Telekomunikacijos yra tas rytis, kuri yra nematoma, neapčiuopama, kaip ir internetas. Tai yra, tačiau tai yra svarbiausios priemonės skatinti tolesniai plėtrai ir augimui. Tad aš tikiuosi, kad dar turėsime progą rugsėjį ar vėliau susitikti. Dar kartą susitiksime apvalaus stalo diskusijoms ir tikiuosi, kad jūs mums galėsite pateikti tam e, tikros informacijos apie tai, kas buvo nuveikta. Na, iš tikrųjų, sunku yra suprasti vis, visus tuos dalykus, tačiau aš esu tikra, kad yra labai svarbu mums apie visus šius dalykus žinoti daugiau. Nes galiausiai mes turėsime galimybę paveikti vienai par kitaip šią sritį. Taigi dėl to mes turime e, veikti aktyviai, nes žinome, kad tai yra viena lankščiausių sričių Europoje. Mes turime, norėdami daryti teigiamą poveikį, turime daugiau žinoti, mums reikia daugiau suprasti, mums reikia daugiau žinių, kad galėtume produktyviai diskutuoti ir rasti geriausius sprendimus Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Kadangi kitaip, tai, kas yra matoma, apčiuopiama, tai turi mažiau įtakos globaliems dalykams, tačiau konkurencijos dalykai, augimo galimybės yra būtent šioje srityje, kurią mes šiandien aptarėm. Ačiū. Grazie. Amelia Andersdotter, prego. Ačiū. Kolegė Stotir, prašau. Um, so, um, the... Dėkoju. Diskusijų apreptis gruodį buvo tikrai nemaža. Tačiau daug klausimų nebuvo traukta į diskusijas. Tarptautės komunikacijos uh, e, konferencija diskutavo apie visą tai, buvo diskutuojama apie tai, kad trūko pasirengimo dokumentų ir gruodį vyks diskusijos, ar komisija planuoja veikti, kad įtrauktų plačiau pilietinę visuomenę į tas diskusijas. Kaip komisija mano reikėtų dirbti sprendžiant šį klausimą. Dėkui. Grazie. Bene. La parola a Eddie Arthur per la risposta. Prego. Uh, uh thank you, Chair. Maybe... Suteiksiu žodį komisijai atsakymui. Aš uh, dėkuoju Jums už klausimus ir yra nemažai akcentų, kurių aš neišskyriau. Uh, ši diskusija tęsiasi porą trejata metų. Pasiūlymai vieni yra rimtesni, kiti mažiau rimti, kiti vieni iškesni, kiti mažiau aiškus. Uh, Šiuo metu vyksta diskusija apie skaidrumą paties e, tos e, konferencijos skaidrumą. Ir tai yra labai svarbi e, diskusija. Ir Europos parlamentas labai e, smarkiai reikalavo, kad būtų aktyviau dirbama siekiant skaidrumo. Visos, e, ne visos suinteresuotos šalis dirba taip skaidriai kaip europiečiai gal taip pasakykim, tačiau labai svarbu siekti viešumo, skaidrumo ir mes tikrai to sieksime. Norime užtikrinti, kad pagrindiniai dokumentai būtų prieinami visam pasauliui. Dėl partnerių dalyvavimo. Aš Jums minėjau Europos komisijos ketinimą pradėti dirbti su partneriais, bet to nepakanka, aš visiškai su Jumis sutinku. Nežinau, kiek to neskaidrumo yra. Aš matau, kiek žmonių dalyvauja Ženevoje, kiek organizatorių ten yra atstovaujama. Spektras yra labai platus, e, kitaip negu kitose dėrybose. Visos ten esančios delegacijos turi galimybės gauti dokumentus. Taigi, nors mes ir pasisakome už dar didesnį skaidrumą, praktiškai turbūt visi tuos dokumentus norėdami gali gauti per įvairiausias dalyvaujančias organizacijas. Mes esame, e, mes siekiame, kad per rengiamąjį procesą, kuris užsitęs iki pat gruodžio mėnesio, mes palaikytume ryšį su jumis, parlamentu, su suinteresuotomis pusėmis ir aš manau, kad su jumis galėsiu dar susitikti rugsėjo ir spalio mėnesį ir galbūt platesnėme kontekste, per kokį klausimą ar panašiai galėtume tą temą tarti. Labai svarbu tai būtų ir mes mielai E, tą darbą kartu su jumis atliktume ir keist, galime keistis e, informaciją ir su jumis, ir su kitais Europos e, suinteresuotais subjektais. Aš visiškai sutinku su jumis, pilietinė visuomenė turi dalyvauti. Galiu pasakyti, kad su, jais, su jų atstovais jau kalbėjomės. Yra žmonių, kurie tą temą labai gerai supranta. Yra parengtas labai geras dokumentas visuomeniai, interneto visuomeniai, pavyzdžiui, kuriame yra e, pateikiama maždaug bendra diskusijų dvasia. Ir paskutinis klausimas tą pačią temą. Dar niekas nėra nuspręsta. Mes norime pristatyti teikiamų pasiūlymų bendrą dvasę. Bet, bet kokie pasiūlymai, kokie bus pateikti, bus svarstomi. Jie bus apdorojami per konferenciją. Kol kas mes negalime padaryti jokių išvadų. Kai kurie pateiktieji pasiūlymai yra labai platūs, yra iškelti labai aukšti principai, bet kartais net neaišku, kas turima galvoje. Juos reikia išaiškinti. Kai, yra, kai kurie pasiūlymai yra labai techniniai, labai detalus ir irgi yra neįmanoma to įrašyti į teisės aktą. Taigi pasiūlymai yra labai skirtingi. Uh, Mes raginame, kad tie pasiūlymai būtų išviešinti, taip mes turėtume galimybę aktyviau su jumis aptarti e, detalės iškilančias diskusijose. Kaip jau minėjau, procesas nėra toks pats, koks būdavo su uh, e, Vikit, kai būdavo keletas metų skiriama techniniams studijoms ir dokumentams parengti. Gali būti, kad bus pateikta pasiūlymų šiuo atveju likus trim savaitėms iki konferencijoms ir tada delegacijos turės tos pasiūlymus peržiūrėti. Galiu pasakyti, kad turbūt šios dėrybos yra sudėtingiausios, kokias aš tik esu dalyvavęs, nes trūksta nuoseklumo. Labai svarbu, kad ir rengiant konferenciją, ir per ją būtų užtikrintas geras informacijos, keitimasis ir per konferenciją neturėtų iškilti jokių surprizų. Ačiū. Bene, grazie. Labai ačiū. Ačiū už tuos žodžius. Ir dabar periname prie 24 darbo atvarkės klausimo. Paskutinis iš komisijos pranešimų. Busimasis e, kibernetinio saugumo paketas informacijos technologijų saugumas. Mūsų posėdė yra komisijos atstovas ponas Kauber. Suteikiu žodį jam nedelsdama. Ačiū ponė pirmininkė. Komisijos vardu jūs pasveikinsiu, pristatysiu mūsų poziciją dėl Europos e, kibernetinio saugumo paketo. Panaši E, diskusija dabar vyksta ir kitur, ir vienas iš e, kolegų, kuris turėjo ateiti čia, negalėjo atvykti dėl to. Labai trumpai. Visi sutinkame, kad reikia siekti kibernetinio saugumo. Esate matę turbūt spaudoje straipsnių, kaip yra e, organizuojami internetiniai išpoliai, kaip yra vagiami privatus duomenys, o mūsų ekonomika, mūsų visuomenė vis daugiau priklauso nuo interneto teikiamų uh, E, paslaugų. Taip pat e, manome, kad Europos ekonomikos augimas būtų kur kas stipresnis, jeigu internetas būtų e, buvęs aktyviau naudojamas Europoje, jeigu žmonės labiau jo pasitikėtų, jeigu būtų mažiau saugumo pažeidimų. Tačiau e, pavienių asmenų būkštavimai neretai sukelia grėsmę ištisam valstybės ūkiui ar visuomenės geroviai. Nepamirškime, kad internetas yra pasaulinis reiškinys, jis sienų nepripažįsta, nėra Europos salos ar valstybės salos. Mes e, turime bendradarbiauti su šalimis už ES ribų. Todėl kibernetinio saugumo strategija yra įvairių tarnybų e, darbas. Turiu galvoje ir komisijos e, skirtingus padalinius, komisijos vicepirmininkė Krūz ir, e, vice, ir komisijos narė Malmstrom ir išorės veiksmų tarybos vadovė Ashton ir atitinkamus jų sekretorietus. Visi jie kartu siekia saugumo kibernetinėje erdvėje. Dabar norėčiau išskirti pagrindinius kibernetinio saugumo strategijos tikslus. Pirmiausia, turime užtikrinti saugų ir patik, saugį ir patikimą skaitmeninę erdvę, kuri apgintų ir skatintų pagrindinės teisės ir pamatinės vertybės. Trys pagrindinės kryptis galėtų būti išskirtos. Pirmiausia, turime gerinti tinklų ir informacijos sistemų saugumą, infrastruktūros saugumą taip pat. Taip pat reikia siekti užkirsti kelią nusikalstamumu ir kovoti šiuo konkrečiu atveju su kibernetiniu nusikalstamumu. Galėčiau pateikti skaičių. Kibernetinis nusikalstamumas e, e, ekonominė verte priliksta narkotikų priekybos mastus. Kaip jau sakiau, mes negyvename saloje. Mes turime užtikrinti, kad pus, mūsų pasirinktas e, darbas būtų koordinuojamas su visais partneriais už ES ribų, siekiant kibernetinio saugumo e, informacijos technologijos priemonės. Štai čia yra pagrindiniai veiksmai, kuriuos mes norėtume įrašyti į kibernetinio saugumo strategiją. Visų pirma, turėtume užtikrinti, kad skirtingos valstybės narės turės pakankamai pajėgumų apginti savo internetą, infrastruktūras, vartotojus, piliečius kad mes galėtume reaguoti ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir nuosekliai visos Europos lygmeniu. Jeigu iškyla koks išpolis ar incidentas, neapsiribuojantis vieną valstybę, būtinas bendradarbiavimo mechanizmas, kuris leistų apsaugoti kaimininės šalis. Tačiau nepamirškime, kad informacijos ir komunikacijų technologijos bei internetas atlieka labai svarbu ekonominį vaidmenį, ne tik lengvinant e, verslo galimybės, bet ir kuriant e, verslą. Mes turime kalbėti apie vidaus rinkos metmenį. Reikia nepraleisti progos ir sukurti Europos masto rinką, Europos masto pramonę, kuri leistų užtikrinti e, saugias informacijos komunikacijos technologijas ir saugumo sprendimus vartotojo dimencija glūdi už vidaus rinkos. Mes turime užtikrinti, kad nusikaltimų nebūtų, bet jeigu jau atsitinka koks nusikaltimas, tai turime rasti būdų tiem, tam poveikiui sumažinti. Reikia sukurti teisės nuostatas, kurios, leistų, kurios galėtų būti pritaikytos iškilus tokiems e, atvejams. Reikėtų užtikrinti, kokį kokies, kokios teisės nuostatos gali būti teis, taikomas teisme iškilus tokiems kibernetiniams pažeidimams ir nusikaltimams. Kibernetinis saugumas prasideda nuo vartotojo, todėl mes turime didinti visuomenės informatumą, mes turime šviesti žmonės ir e, bendrovės e, kuo aukštesnių lygmenių, kad visi žinotų, kad egzistuoja kibernetiniai nusikaltimai ir kad žmonės žinotų, kaip e, apsisaugoti ir kaip saugiai naudotis visais interneto nešamais pranašumais. Kai kas vartoja terminą ginklų varžybos, ginkluotės varžybos, technologijos plėtojasi labai greitai, atsiranda naujos jų naudojimo galimybės. Todėl mes turime tarsi pralenkti jas ir užkirsti kelią uh, galimiems išpalėms jų pagrindų. Dabar yra kuriama strategija, kuri leis, jeigu įmanoma, pratesti uh, investicijas į mokslinius tyrimus, tokiu pat lygmeniu, kaip tai būdavo daroma iki šiol, bet to turėtume pagalvoti, kaip geriau integruoti skirtingus mokslinius tyrimus ir kaip juos suderinti su politikos ir visuomenės poreikiais. Dar kartą paminėsiu, be abejo, kibernetinis saugumas yra tarptautinio masto. Mes e, todėl su savo partneriais turime kalbėti apie bendras problemas, kurios neapsiriboja tik nacionaliniais interesais. Be to turėtume įvertinti, kaip būtų galima užkirsti kelią internetiniams išpoliams iš už ES ribų. Reikia galvoti, kaip galime keistis informaciją ir geriausią praktiką su partneriais visame pasaulyje. Kokia dabar e, kibernetinio saugumo strategijos rengimo būklė? Pirmiausia, yra kuriamas teisės akto pasiūlymas, kuris bus pagristas ES įgymo sutarties 114 straipsnių. Išskirsime tris pagrindinės ašis. Pirmiausia, nacionalinių gebėjimų stiprinimas. Nacionalinės valstybės turi būti pasirengusios e, efektyviai sureaguoti į bet kokį incidentą ar išpolį, kuris gali pasitaikyti. Prašysime valstybių narių paskirti nacionalinę valdžios instituciją, kuri būtų atsakinga už tokių incidentų tvarkymą ir be to e, ta institucija būtų mūsų pašnekovė valstybėje narėje. Mes e, taip pat kursime bendradarbiavimo tinklą, per kurį bus keičiama patiki, keičiamasi patikimai informacija tarp e, skirtingų kompetitingų institucijų, e, valstybių narių gynybos mechanizmų. E, tokiu būdu galėsime užtikrinti gerą apsaugą nuo Europos masto e, E, incidentų. Be to turime įtraukti privatų į sektorių, kad e, privatus sektorius būtų geriau informuotas apie saugumo poreikį, apsaugos poreikį, bet to, galvodami apie rinkos matmenį, turime galvoti apie rizikos valdymą, kai kibernetinio saugumo ir internetinės e, apsaugos klausimas tampa bendrovės kultūros neatskiriama dalimi. Jeigu, atsitink, jeigu pastebimas išpolis, būtina apie tai pranešti, bet to e, turi būti fiksuojama žala, kurią tokį išpolį gali padaryti. Ačiū kol kas. Grazie. Parola. Dan... Dėkuoju. Pane Anderstotter. Ačiū. Aš norėčiau užduoti kelias klausimus komisijai dėl busimosios kibernetinio saugumo strategijos. Kaip Jūs ketinate atskirti įvairius kibernetinio saugumo aspektus? Pavyzdžiui, ar Jūs galvojate parengti vieną strategiją, kuri tiktų viskam, kas yra susijęs su informaciniu ir, ir telekomunikacinio ryšio ryšiu? Ar jūs galvosite apie atskirą dokumentą, kuris bus skirtas infrastruktūrai? Tai yra ta, toms struktūroms, kurios e, perduoda duomenis. Nes tai gerokai skiriasi nuo e, kur kas bendresnio požiūrio kibernetinį saugumą. Ir antras klausimas būtų toks. Jūs e, ketinate atlikti privačių bendrovių rizikos vertinimą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs ketinate taip pat tikrinti, ar visuomenės atstovai gali gauti visą reikiamą jiems informaciją, ar jūsų rizikos vertinimas apsiribos tik tai privačiais bendrovių interesais nes e, labai daug infrastruktūros e, šiuo metu yra e, privačių bendrovių rankose ir aš manau, kad jeigu mes norime ginti viešą interesą, turėt, tuomet turėtume rūpintis ir kibernetinio saugumo viešuoju aspektu. Dėkuoju toliau poniai Ibner, Hibner. Ačiū. Mūsų nagrinėjimo šiandien tema, nepaisant e, to, kaip tai atrodo, yra labai svarbi mūsų ateičiai. Galime kalbėti apie internetą, kuris yra naudingas dalykas, tačiau kita vertus, kai, tas, kai ta priemonė papuola į blogų žmonių rankas, tai gali būti labai pavojingas ginklas. Čia mes kalbame apie e, kibernetinį saugumą. Norėčiau pasakyti, kad tai yra būtinas saugumas. Žinau, kad Jau yra buvę bandymų e, piratuoti bankų sąskaitas, tačiau yra dalykų susijusių su e, e, bankų saugumu ir panašiai. Ir yra didžiulių pavojų, tarptautinių pavojų. Valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavyje. Ir šiandien yra labai svarbu suprasti, E, kokia yra situacija, kad būtų galima sėkmingai veikti. Mes žinome, kad internetas gali tiesiogiai paliesti asmenis, viešuosius asmenis. Interneto pagalba žmonės galima nuteikti vienus prieš kitus. Taip pat galima pasakyti, kad prieigos prie interneto dėka seksualinių nusikaltimų skaičius tik auga. Ir dabar tai yra platus reiškinys, o ne pavienis. Tad reikia nuo pradinės mokyklos šviesti vaikus. Matome, kad remianti šią strategiją bandoma užtikrinti didesnį saugumą, kuo efektyviau. Tačiau turiu klausimą, kur norėčiau užduoti. Jūs kalbėjote apie kovą su nusikalstamumu, tai yra puiku. Jūs kalbėjote apie prevenciją. Tad aš norėčiau paklausti, kaip greitai jūs galite reaguoti, jeigu reikia uždaryti kokį nors internetinį puslapį, kuris apskritai neturėtų egzistuoti. Dažnai randama tokių tinklalapių, kurie nėra, įsik, neturi savo kažkokio centro įsikūrimo vietos Europos Sąjungoje ar Europoje apskritai, tačiau kažkur toli pasaulyje. Ar turite priemonių reaguoti kuo greičiau, kad būtų uždaryti tokie tinklalapiai, panaikinti? Ar nereikia siūsti visokio pabudžio notų iš vienos šalies į kitą, kad būtų galima paprašyti uždaryti tinklalapių, kur apskritai neturėjo būti? Tas klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus ir mes E, turėtume turėti galimybę imtis prevencijos. Kiek užima toks reakcijos laikas? Dėkoju. Grazie per l'intervento. Dėkoju tiems, kas pasisakė, o dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui ponui Kalbė. Pirmiausia, norėčiau sakyti pirmąjį klausimą. Uh, Kibernetinio saugumo strategijoje nebus e, gilinamasi į konkrečių technologijų detalės arba į tai, kuo e, vienas, e, vienos technologijos skiriasi nuo kitų. Tai bus gan bendro pobūdžio dokumentas. Mes tiesiog norime pasakyti, kad visos sistemos, kurios naudojamos teikiant telekomunikacinį ryšį, būtų pakankamai saugios ir kad saugumo priemonės atitiktų riziką, riziką su kuria susidurima. Nes mes nenorime, kad dėl šios strategijos būtų taikomos kokios nors brangiai kainuojančios priemonės. Taigi mes norime sustiprinti saugumą plačiausią prasme Ir mes norime, kad tiek jūsų naudojami e, e, aparatai, kuriuo pagalba jūs prisijungėte prie internetinio ryšio, tiek visa e, infrastruktūra, tiek, sakykime, bankininkystės paslaugos, kad viskas būtų apsaugota tinkamai ir patikimai. Toliau. Rizikos valdymas. Labai geras klausimas. Pirmiausia, mes žinome, jog mums reikia saugumo, kuris apimtų visą sistemą, nes kai bandoma yra pulti sistemą, visuomet yra taikomasi į silpniausią jos grandį. Todėl mes be abejo stengsimės užtikrinti, kad tais atvejais, kai teikiamas paslaugos gali, gali kilti grėsmė konkretiems vartotojams, bendrovėms ar visoms valstybėms, būtų aiškiai pasakyta, kas turi imtis priemonių tam, kad ši rizika būtų sum, sumažinta. Ir paskutinis klausimas. Kaip greitai mes. Uh, uh, galime veikti, reaguoti į tai, kas vyksta mūsų teritorijoje, kaip greitai galime uždaryti nelegalius tinklalapius. Šiuo metu strategijoje neketinama nu, nustatyti kokio nors laiko. Mes tiesiog išdėstysime bendrus principus ir toliau pasikliausime nacionaliniais e, teisės saugos pareigūnais. Ir e, mes taip pat norėtume, kad ES būtų pakankamai bendradarbiaujama šiuo klausimu tam, kad jeigu vienoje šalyje aptinkamas yra koks nors netinkamai veikiantis tinklalapis tos šalies, šalies kurios teritorijoje jis veikia, pareigūnai galėtų nedelsintimtis veiksmų. Dėkoju. Tai buvo, kad esate tik fino Ačiū komisijos atstovams, ačiū kolegoms, kurie iki šiol dalyvavo mūsų posėdėje. Mes savo darbo tvarkę baigėme. Susitiksime rugsėjo 3 dieną 15 val. Visiems smagios vasaros.